tarpusavyje, kovojant su sukčiavimu. Dėl visų šių klausimų aš tikrai imsiuos labai konkrečių veiksmų. E, diskusija baigta. Balsuosime dėl interneto lošimų rytoj 12 val. Toliau. Naminių bičių sveikata ir bitininkystė. Pranešėjas yra ponas Tabaidį. E, ir žodis jam keturias minutės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 Mūsų komitetas parengė, Europos komisija parengė ataskaitą mano pranešimo pagrindu. Na ir aš tikiuosi, kad įvairius, įvairius pasiūlymai, kurie yra šiame pranešime, bus pritaikyti tarybos ir komisijos. Ir bitininkystės sektoriuje. Bitininkystės sektorius yra labai svarbus žemės ūkija. 80 procentų augalų rūšių priklauso nuo bičių apdulkinimo. Taigi tai yra labai svarbi, svarbi sritis ir dėl to mes ir toliau ketiname skatinti bičių apdulkinimą. ir pietininkistės sektorių. Taip pat ir farmacijos pramonė labai domisi e, medikamentų gamyba. E, tačiau e, medikamentų gamyba, tačiau ne visa farmacijos pramonė tuo domisi. Taigi mes turime imtis veiksmų, uh, ir išspręsti susikloščiusią situaciją. Tačiau panašu, kad ne, nesame sukaupę pakankamai mokslinių duomenų bitininkystės sektoriuje. Dėl to valstybės narės e, turi pasirūpinti, kuo galima patikimesniais duomenim, duomenimis. Taip pat ir bitininkų mokymo klausimas yra labai svarbus. Labai svarbu šią veiklą susijęti su profesinė veikla. Na ir dar viena problema - fitosanitarinės sąlygos ir bičių sveikata. Labai dažnai yra naudojami pesticidai, tačiau tai nėra teisinga, pesticidų naudojimą reikia riboti. Labai apmaudu, kad kai kurie kolegos neleido į pranešimą man įtraukti ypatingai žalingų produktų paminėjimo ir aktyvių veikliųjų medžiagų įtraukimo, ką aš norėjau daryti savo pranešime. Esu įsitikinęs, kad šios veikliosios medžiagos yra gaminamos, tačiau, pažiūrėjau, jos gali būti keičiamos mažiau žalingomis medžiagomis, pavyzdžiui, niketenoidai, kuriuos galima išimti iš rinkos ir juos pakeisti mažiau žalingomis veikliosiomis medžiagomis. Mums reikalinga nauja komisijos direktyva, kadangi dabartinėje direktyvoje nėra kalbama apie kokybės, medaus kokybės parametrus. Dėl to mažesnės, prastesnės kokybės medus patenka į rinką. Ir dėl to kyla problemų toms valstybėms, kurios e, eksportuoja medaus gaminius. Taip pat, kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus, apie tai, daug nekalbame, nekalbame, ar jie yra žalingi ar ne, jeigu yra žalingi, nežinome, kiek jie yra žalingi. Taigi kreipiuosi į Europos komisiją, kad galiausiai būtų patiki, pateikti patikimi moksliniai duomenys. Tai nėra požiūrio klausimas, tai yra mokslinis klausimas, dėl to mums reikalingos mokslinės studijos. Na, o dėl antibiotikų aš kreipiuosi į Europos komisiją, kad būtų reguliuojama šis rytis Europos mastu, kalbant apie mėsos gamybą. Yra numatyti maksimalūs antibiotikų kiekių, kiekiai. Tačiau mes suvalgome tų anti, tos mėsos kur kas daugiau negu medaus. Dėl to labai svarbu ir mums užtikrinti ir šios ryties reguliavimą Europoje. Einšteinas teigia, kad kai išnyks bitės praėjus ketveriems metams pasaulyje, išnyks ir žmonės. Galbūt čia perdėm toksai skambus pasakymas, tačiau aš tikrai pradėdamas renti šį pranešimą supratau, kiek svarbu e, yra bitės ir bitininkystė spontaniškai pasisakantis e, galės kalbėti tie, kurie dar šiandien nekalbėjo, nes turime per daug prašymų e, šiandien kalbėti. Pirmiausia, ponas Kelis. Kaip sakė ankstesniai kalbėtojai, tai labai svarbi tema. Nedaugelis supranta, kaip tai yra svarbu, kaip sakė Einšteinas, e, jis turbūt suprato, kaip tai svarbu. Ši citata verta prisiminti. Ir e, a, iš tikrųjų, jeigu 85 procentai augalų rūšių priklauso nuo dulkinimo, tai bitės yra labai svarbios. Ir Einšteinas buvo labai svarbus, aišku. Labai teisus. Yra daug problemų, kurios aptariamos. Vienas, e, vienas iš sėkmingų e, pavyzdžių yra Airijos, kai buvo išsaugotos ten gyvenančios bičių rūšis, e, o ne importuojamos bitės. Tai yra didelė problema kitur. Taip pat kalbant apie ekonomiką, jeigu galima būtų padidinti medaus svarbą dietoje, tai žinoma, tai taip pat pagerintų situaciją. Ačiū. Ačiū, ponia Keli. Toliau, ponia Regnera. Dėkoju, ponė pirmininkė. Bičių sveikata krizės laikotarpiu matyti yra nepakankamai vertinama, tačiau tokia pozicija nėra gera kadangi Einšteinas kažkada pasakė, kad žmonija be bičių išgyventa tik ketverius metus, todėl mes turime kalbėti apie bičių svarbą žemės ūkiui ir biologiniai įvairoviai bei mūsų gyvenimui. Kalbėdama apie bitininkystę, aš norėčiau kalbėti apie Austriją. Kai kuriuose regionuose bitininkystė sudaro 30 procentų visos veiklos ir todėl yra labai gaila, kad nėra atitinkamų mokslinių tyrimų bitininkystės rytyje. Mums taip pat reikia žemės ūkio E, lėšas skirti e, bit, bitininkystės sektoriui, nes modernus žemės ūkis taip pat prisideda prie bičių e, išmirimo, e, pesticidų naudojimas ir, ir panašus dalykai. Todėl mes turime daryti viską, kad būtų užkirstas kelias bičių lygoms, tai yra skatinti atitinkamų bičių vaistų gamybą ir e, ne, neleisti vartoti kai kurių insekticidų. Dėkuoju toliau ponas Eikhut. Eh, Dėkuoju ponė pirmininkė. Tikriausiai visi sutarėme dėl to, kad bitės yra labai svarbios, tačiau kai skaitau šį pranešimą, pasirenk, pasigendu e, kritikos dabar naudojamam žemės ūkio modeliui. Iš tiesų, e, bitės miršta dėl to, kad naudojami papildomi e, pesticidai ir jie naudojami ne tik konkrečiuose plotuose, bet per gausiai ir visur. Ir, ir tai yra esminis e, kritikos punktas dabartiniam žemės ūkiui. Neonikotinoidai turėtų jau dabar būti išimti iš rinkos, nes yra atitinkami moksliniai tyrimai, kurie rodo, kad jie yra e, pražutingi bitėms. Taip pat e, genetiškai modifikuoti organizmai yra e, kenksmingi. Taigi mes turime laiky, laikydamiesi atsargumo principo jų atsisakyti. Mes turėtume iš esmės keisti e, savo žemės ūkio modelį. Reikia daugiau daugiau sėjomainos ir mažiau pesticidų. Dėkoju toliau ponas Stevenson. President, President. Ačiū ponė pirmininkė. Europos Teisingumo teismas rugsėjo mėnesį priemė sprendimą, pagal kurį vis, visose medaus stiklainiuose turi būti etiketė, rodanti, kad šiame meduje yra žiedadulkių. Žinoma, meduje yra žiedadulkių, net penkerių metų vaikas tai žino. Tai kaip etiketės užkleimas ar ant e, riešut, riešutų sviesto, teigiant, kad jame yra riešutų. Iš tiesų matome, kad žuva ištisos bičių kolonijos ir mes šiame parlamente jau ištisus mėnesius kalbame apie tai, kad reikia vartotojams teikti informaciją per etiketes. Neteisėjai turi priimti tokius sprendimus. Mes, teisės aktų rengėjai, šiame parlamente turime tą padaryti. Taigi aš siūlyčiau štai ką teisėjams. Savo teisingumo rūmose užsikabinti iškabą. Šiame, šiuose rūmose yra išprotėjusių. Ponas Pereira, ačiū pirmininkė. Bičių kolonijų nykimas yra nerima kelianti problema, o tinkamą sprendimą rasti sunku ir tai paveikia ne tik e, laikomas bites, bet ir laukinės e, bites, kurios taip pat yra svarbios apdulkinant e, žemės ūkio kultūras. Negalime problemos atskirti ir nuo esamų žemės ūkio modelių, žemės ūkio modelių žemės ūkis, kur naudojame cheminės medžiagos, pesticidai, GMO, be jokių apsaugos principų, tai neįmanoma rasti sprendimo. Reikia drausti tam tikrus produktus, e, e, reikia radikalių priemonių, reikia pakeisti gamybos modelius, kurie šiuo metu naudojami ir atitinkamą politiką. Bendrosios žemės ūkio politikos reforma būtų puikiai galimybė tai padaryti. Ačiū. Toliau. Pone Patroneveš. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešėją ir šešėlinius pranešėjus atlikus visą darbą, tačiau noriu pabrėžti labai svarbų aspektą, kurio nepavyko įterpti į pranešimą, nepaisant mano pastangų. Reikia apskaičiuoti žalingą porušių naudojimą, naudojimo poveikį, kai naudojami ne jų distribucijos arealuose. Tai prasidėjo prieš 50 metų ir e, sąlygos bitėms e, tapo tokios, prie kurių jos nėra prisitaikiusios. Medaus gamyba ir selektyvi e, tai dėl to atsirado poreikis importuoti bites iš kitų arealų ir dėl to vietinės populiacijos nyksta. Labai svarbu, kad policinė uždraustų tokią praktiką, praktiką kuri yra labai žalinga. Toliau, pane Merkis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, norėčiau palaikyti alternatyvę rezoliuciją, dėl kurios bus rytoj balsuojama. E, vaikams, kalbant apie žmonių vaisingumo klausimus, dažnai pasitelkiamas bičių pavyzdys, bet ateityje, jeigu išnyks bitės, nebeturėsime šito puikaus pavyzdžio, kaip paaiškinti vaikams kai kurios e, e, sudėtingus dalykus. Taip pat, e, jeigu išnyks bites, nebebus ir žemės ūkio. Kaip jau buvo minėta, e, gamta keičiasi dėl to, kad taikomas neteisingas žemės ūkio modelis, yra e, auginama per daug monokultūrų, e, žemės ūkis yra pramonizuojamas, naudojama per, daug, per nelik daug pesticidų, taigi mes turėtume grįžti prie natūralios biologijos. Dėkuoju toliau, ponas Projus. Uh, Bitės, kaip ir Romai, yra laisvos dvasios padarai. Bitėms nelabai svarbu, koks parlamentas jas išrinka. Išrenka, paklauskite paprastos bitės, kuri nutupė ant tramvajaus Strasbūrė, ką įmano apie žiedadol iš e, genetiškai modifikuotų organizmų. Metalo gamintojai taip pat e, turėtų imti metalą iš tų pačių šaltinių kaip ir Romų bendruomenės. Tokiu būdu mes būtumėme diskriminuojantis ir Romai netektų savo verslo. Romų gamintojams, gamintojams Romų bendruomenėje aktualūs tie patys dalykai kaip ir bitėms. Svarbu, kad jie išliktų savo versle. Ačiū. Ačiū. Ir paskutinė yra ponė Maginės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai pranešimas būtų geriau gal skirtas e, bitėms e, prieš darant išvadas kiekvienam iš mūsų dėl problemų e, priežasčių. Pranešime kalbame apie tai, kad trūksta duomenų dėl problemų susijusių su bičiam, bitėmis ir kad reikia efektyvios sistemos, kuri mums teiktų informaciją, kurią galėtume pasiremti. Tai svarbu pesticidų problemos e, idėją reikia analizuoti, tačiau idėja, kad e, ūkininkai turėtų naudoti kaip galima mažai ar naudotų per daug, turėtų būti reglamentuojama teisės aktuose dėl tvaraus pesticidų naudojimo. Aš su, sutinku, kad dėl habitatų visi vabžiai turi tinkamų arealų jiems gyventi. Ir kolega, kuri tai paminėjo, kuris tai paminėjo, tai e, tai jam galiu pasakyti, aš e, apsodinau keletą hektarų, kuriuos e, turiu e, bitėms ir iš tikrųjų jos ten veisėsi. Taigi tokios priemonės iš tikrųjų veikia. Ačiū ponė Maginės. Dabar komisaras daly. Ačiū ponė pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai. Malonu matyti, kad daugelis diskusijų šiemet įvyko Europos parlamente ir taryboje ir kitur po to, kai komisija paskelbė komunikatę bičių sveikatą praėjusiu metu gruodžio mėnesį. Tai rodo, kad komunikatas buvo svarbus, siekiant geriau suprasti visą reikalą. Mūsų pradinis vertinimas išlieka. Bičių sveikata, sveikatai poveikį daro įvairūs veiksniai, nors šiandien mokslininkai dar nenustatė tikslių e, bičių mirčių priežasčių. Noriu padėkoti už puikų pranešėjo darbą, poniai Tabaidį, kuris parengė subalansuotą pranešimą e, šioje kompleksiškoje srityje. Daugelis veiksnių atsispindi šiame pranešime, tačiau dėja mes e, turime pasakyti, kad nėra greito būdo, kaip problemą išspręsti, nėra bendro vieno sprendimo. Tačiau aišku, kad mūsų mokslinės pastangos turi būti sustiprintos ir mes greipsime dėmesį ateityje, parengdami mokslinės programas. Galima padarinti tam tikrus elementus, kurie yra įtakingiausi. Komisija jau parengė keletą svarbių veiksmų, pavyzdžiui, naują referencinį laboratorijos paskirimą bičių sveikatai tirti ir E, stiprino nacionalinės e, bičių kultūros programas. Aš e, džiaugiuosi, kad parlamentas ėmėsi iniciatyvos taip pat. Kiti veiksmai yra suplanuoti. Parlamento pranešimas mums leidžia pamastyti apie įvairias problemas ir papildomus klausimus. Galiu patikinti gerbimus parlamento narius, kad mes išanalizuosime visus jūsų pasiūlymus labai ateičiai. Aš esu įsitikinęs, kad mūsų veiksmai leis mums geriau apsispręsti dėl geriausių veiksmų ir strategijų. Noriu priminti tačiau, kad komisija turi ribotus išteklius ir priemonės. Varsybės narės, kitos suinteresuotos pusės turi atlikti svarbu vaidmenį taip pat. Tai galėtų reikšti, pavyzdžiui, daugiau pastangų dėti e, į rinką teikiant veterinarinius medikamentus. Organizacijos gali e, dalytis gerą praktiką, palengvinti E, dialogu tarp augintojų ir e, bičių augintojų. Dar kartą noriu pasakyti, kad labai e, džiaugiuosi vertingų pranešimų ir tikiuosi ir toliau sieksime pažangos šiuo svarbiu klausimu. Ačiū. You, Dėkuoju Jums, komisarė. Diskusijos baigiamos. Kaip ir ankstesniais atvejais, dėl šio pranešimo irgi balsuosime rytoj 12 valandą. Kitas darbo tvarkės punktas, ponio